Gerbiami kolegos, galime pradėti balsuoti. Ir dabar turime balsuoti dėl devinių susitarimų, kurie yra skirti dėl bevizio režimo, skirti beviziam režimui trumpalaikio buvimo, trumpalaikio buvimo atveju. Uh Čia turime laikytis sutarties 77 straipsnio ir 218 straipsnio, jo šeštos dalies, ponė Gabriel, atitinkamai mūsų pranešėja yra parengusi šiuos devynis pranešimus dėl sustarimo dėl bevyžio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Ir dabar žodis poniai Gabriel. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjim ir sekretoriatui už bendradarbiavimą. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad parlamentas iš tiesų labai remia šį politinį instrumentą. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad mums, kaip parlamentarams, labai svarbu nuolat gauti iš komisijos informaciją apie tai, kaip vyksta dėrybos ir norime dalyvauti taip pat. E, norime siekti, e, pasiekti, kad tokie susitarimai nebūtų pasirašomi be Europos parlamento patvirtinimo. Tikiuosi, kad būsimi susitarimai būtent taip bus sudaromi. Dėkui, ponia Gabriel. Dabar balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi paruošė savo korteles? Balsuosime dėl kiekvienos sutarties atskirai. Taigi, pirmoji sutartis ES ir Dominiko sandraugos susitarimas. Prašom, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Kitas susitarimas su Grenada. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Tvirtiname. St. Lucija. Balsuojame dėl sustarimo su St. Lucija. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. patvirtinta. Toliau ES ir St. Vincento ir Grenadinų susitarimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Toliau Trinidado ir Tobago ir ES susitarimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau ES ir Samoa nepriklausomos valstybės susitarimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau ES ir Rytų Timoro susitarimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Taip pat patvirtinta. Toliau vanatų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Ir toliau ES ir Junktinių Arabų Emiratų sustarimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame irgi tvirtiname. Sveikinu, ponia Gabriel. Ir norėčiau priminti kolegoms, kad plenarnėje sesijoje dėl šių sustarimų balsuosime gruodžio mėnesį. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Kitas mūsų balsavimas yra dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimo. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, priimta. Ir dar Turime balsuoti dėl klausimai, kurio atsakoma žodžiu, dėl padėties Vengrijoje. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Taip pat tvirtiname. Balsavimas baigiamas.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 keletą minučių padarykime trumpą pauzę. Kolegos, turime tęsti mūsų darbą pagal darbo tvarkę. Ir tolesnis mūsų punktas yra Junktinio Arabų Emiratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas, kovojant su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Labai prašau tęsti darbą. Turime kitus darbo tvarkės klausimus apsvarstyti. Tai yra strateginis bendradarbiavimas su Junktiniais Arabų Emiratais bendradarbiavimas tarp JAE ir Europolo, kovojant su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Pirmiausia, pirmininkaujanti šalis Luksemburgas pirmai trumpai pristatys pasiūlymo projektą, sprendimo projektą, kuris tvirtina susitarimą tarp Europolo ir Junktinio Arabo Emiratų. Taigi žodis Luksemburgo atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė, šis susitarimas yra strateginis susitarimas, į kurį nepatenka keitimasis asmens duomenimis. Tai yra nepatenka operatyvinis susitarimas. Čia kalbame apie strateginį susitarimą, kuris numato tik tai keitimąsi strateginę informaciją ir į tą strateginę informaciją asmens duomenys nepatenka. Taip pat e, numatyta keistis įvairia svarbia informacija, e, įskaitant e, vykdant baudžiamąjį tyrimą ir kitus tyrimus. Ir tuo būdu mes galėsime sustiprinti savo bendradarbiavimą su jungtiniais Arabų Emiratais, terorizmo, pinigų plovimo, cigarečių kontrabandos ir kitose sritise. Europos Sąjungos delegacija Abu Dabija jau nuo 2003 metų dirba ir tai parodo mūsų santykių su šia valstybė svarbą. Mes norime toliau skatinti bendradarbiavimą, kadangi į šį susitarimą, į strateginį susitarimą neįeina keitimasis operatyvinė informacija, tai šis strateginis susitarimas iš tiesų yra labai svarbus. Dėkoju. Noriu dabar paklausti, galbūt Europolo atstovas irgi norėtų pasisakyti. Prašom žodis jums. Pone Neumann, dėkui, ponė pirmininkė. Aš tik noriu dar kartą pabrėžti tai, ką sakė pirmininkaujančios valstybės atstovas. Tai yra susitarimas dėl keitimosi ne asmens duomenimis. Tai yra taip vadinamas strateginis susitarimas. Jei jisai bus sudarytas, tai tada mes galėsime gauti daugiau žvalgybinės informacijos, kuri labai svarbi kovojant su terorizmu. Taip pat e, labai svarbi informacija kovojant su pinigų plovimu jei tokio strateginio sustarimo neturėsime, tai Europolas neteks dalies svarbios žvalgybinės informacijos, kurią galėtume gauti iš Junktinių Arabų Emiratų. Dėrybos sėkmingai mm, užsibaigė ir jei nepatvirtinsime šio e, sustarimo sudarimo galimybės, tai tas dėrybas reiks pradėti vėl iš naujo. Šis strateginis sustarimas yra labai svarbus tiek dėl uh, operatyvinių priežasčių, bet noriu pasakyti, kad į strateginį susitarimą nepatenka keitimasis asmens duomenimis. Jei dabar nepatvirtinsime tokio susitarimo, tai viskas nusitems e, dviejus arba trejus metus. Taigi norėčiau, kad gerbiamas parlamentas atsižvelgtų į šią situaciją. Dėkui, ponia Neumann. Dabar norėčiau steikti žodį pranešėjai, poniai Musolinį. Dėkui, pirmininkė. turint galvoje, ką išgirdome iš pirmininkaujančio Luksemburgo ir iš Europolo atstovų, turime pabrėžti, koks svarbus yra šis strateginis susitarimas. Ir šis susitarimas neapima jokio keitimosi asmens duomenimis. Jungtiniai Arabų Emiratai yra mm, tapę finansinių ir kitokių nusikaltimų centrų. Su Persijos įlankos e, valstybėmis turime bendradarbiavimo susitarimus, bet tai yra daugiau techninio bendradarbiavimo susitarimai, o čia kalbame apie kovą su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. ką apima tas strateginis susitarimas, tai keitimasis informacija e, apie nusikaltimo prevencijos veiksmus, keitimasis specialistų informacija mm, atlikus strateginę analizę. Mes suprantame, kad dabar yra peržiūriamas Europolo reglamentas. kaip sakė Europolo atstovas, turėtume turėti galvoje, kaip svarbu šį susitarimą sudaryti. Suteiksiu žodį ponui Kirkov ir po to poniai Kaufman. Dėkui pirmininkė. Noriu irgi pasakyti, kaip svarbu turėti tokį susitarimą. Labai svarbu mums suprasti, kaip keičiasi situacija pasaulyje kaip vystosi grėsmės, jungtiniai Arabų Emiratai yra didelis centras, kuriame juda, vyksta didelis žmonių e, judėjimas, prekybinis judėjimas ir aišku, kad tokioje terpėje e, turime siekti e, kuo gilesnio bendradarbiavimo su Junktiniais Arabų Emiratais, kovojant su uh, sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. Tokios susitarimo sudarimas būtų labai pozityvus žingsnis. Danija, Junktinė karalystė ir Airija irgi ketina prisijungti prie šio sprendimo, jos nepasinaudos galiojančiais protokolais, numatančiais galimybę nedalyvauti, taigi jos dalyvaus šiame sustarime jau sudarę tokį susitarimą gausime e, šią reikalingą informaciją iš Junktinio Arabo Emiratų. Tie, e, tas, tas gilus bendradarbiavimas su mūsų partneriais visame pasaulyje mm, būtų įtvirtintas tokiu susitarimu ir šis susitarimas leistų mums Mm, kovoti su tomis grėsmėmis, e, kurios kyla ir tai būtų taip pat ir ES e, gerų ketinimų demonstravimas, ponė Kofman. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip, Jungtiniai Arabų Emiratai yra labai svarbus partneris Europos Sąjungai, dėl to jokių abejonių nekyla, nesame ne vieną kartą aptarę. Labai svarbu bendradarbiauti su šia šalimi, kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, bet norėčiau vieną principinį klausimą pateikti. Ypač E, turint galvoje strateginio ir operatyvinio bendradarbiavimo susitarimą su Bosnija ir Hercegovina. Dabar mes nagrinėjame, peržiūrime naują Europolo reglamentą. Dabar turime tik pritarimo teisę, o ateityje turėsime bendro sprendimo teisę. Dabar m, mm, vyksta trilogai, tvirtinant naują Europolo reglamentą. Ir kadangi tie trilogai tebesitėse, tai man keista, kodėl toksai susitarimas dabar nagrinėjamas pagal senas taisyklės. Tikrai tai nėra gerai ir turėčiau prašyti atidėti šio klausimo tvirtinimą, kol bus primtas naujas Europolo reglamentas, kad galėtume užtikrinti Europos parlamento teisės. Aš čia visiškai nebejoju bendradarbiavimo su Junktiniais Arabo Emiratais svarba ar su Bosnija ir Hercegovina svarba, nors su Bosnija ir Hercegovina šiek tiek kitoks sustarimas bus sudarytas. Pirmininkė, ar būtų dar kolegų? Žodis poniai Musolinė. Anksčiau kalbėdamas sakiau, kad mes visi žinome, mm, kas vyksta trilogai, tvirtinant naują Europos parlament, e, Europolo reglamentą. Bet žinome, kad susitarimas su Brazilija, toks pat susitarimas su Brazilija yra. Ir tikrai neturime švaistyti laiko veltui, nes šis susitarimas su Junktiniais Arabo Emiratais yra strateginės svarbos. Taigi turime judėti į priekį. Noriu priminti kolegos, kad paskutinis terminas pakeitimams pateikti yra 19 lapkričio 12 valanda. Ir pakeitimai turi būti pateikiami tik angliškai. Kitas mūsų punktas yra Bosnijos ir Hercegovinos bei Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimas procedūra ta pati. Iš pradžių pirmininkaujantis Luksemburgas pristatys šį e, sprendimą dėl Europolo bendradarbiavimo su Bosnija ir Hercegovina. Taigi žodis pirmininkaujančiam Luksemburgui. Aš įtrankęs čia, mes kalbame apie operatyvinį susitarimą su Bosnija ir Hercegovina, kuri priešingai nei strateginiam, strateginiam sustrimą leis keistis asmens duomenimis. Dėl operatyvinės sustrimo su trečiosiomis šalimis yra du aspektai, kuriuos reiktų atsižvelgti. Pirmiausia, operatyvinis aspektas, kuris leidžia nuspręsti dėl keitimos esmės duomenimis ir duomenų apsaugos standartų laikymas iš šiuo atveju yra labai svarbus. Leiskite šiame etape Jums pasakyti šitą, kas man atrodo labai svarbu, kalbant apie šios aspektus. Tarybai e, joks iš tų dviejų aspektų neturėtų būti viršesnis už kitą. Tos dvi sąlygos turi būti tenkinamus, būtina užtikrinti operatyvinį bendradarbiavimą laikantis e, duomenų apsaugos standartų. Būtent to ir pagėdauja tarybos. Aš perėsiu, peržvelgsiu greitai operatinius aspektus, kurie atrodo svarbus dabartime kontekste. Balkanų šalis ir rytų šalis yra mūsų privilegijuoti partneriai kovojant su sunkiais nusikaltimais. Ir Europolo strategija, išornė strategija remiasi tvariai santykiai su to regiono valstybėmis. E, tai yra susiję su Balkanų šalimis, tai kurios dažniausiai yra tranzito e, šalis, su Makedonija 2011, e, su Albanija ir e, Serbija 2014 ir su Moldova 2015. Sustarimas su Bosnija ir Hercegovina leidžia dabar jau apriepti visą vakarų Balkanų regioną. Bosnija ir Gercinai e, kenčia nuo e, neteisėtos prekybos ginklais, e, prekyba žmonėmis ir kitais nusikaltimais. ES prioritetas šioje srityje yra kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ir šiuo atveju Bosnija ir Hercegovina yra tranzito kelias migracijos krizės kontekste Ir dėl tos migracijos nusikalstamumas yra dar labiau išplitęs ir prisėda prie nelegalios migracijos. Teroristai, kovotojai iš užsienio taip pat naudojasi tais keliais ir Balkanų, vakarų Balkanų regione ypač suaktyvėjęs yra suaktyvėjusi teroristų veikla. ES turėtų pasirenkti Mm, parengti geresnės strategijas Europui. Kroatija, Slovenija taiko labai konkrečias strategijas e, ir tai teikia mm, gerų rezultatų. Kaip aš anksčiau sakiau, išvados operatyvi, sudarimas e, e, operatyvinio susitarimo su Bosnija Hercegovina leido parengti bendras strategijas 44 puslapių sutarimas buvo e, sudarytas, ten labai išsamei nustatytos nuostados susijusios su asmens domenų apsauga ir e, policijos e, sektoriaus veikla. Tai yra, taip pat buvo vietoje vykdomi vizitai, Europolo delegacija vyko į Bosniją ir Hercegoviną ir buvo dirbama dėl domenų apsaugos klausimų. 28 e, e, valstybių narių atstovai dalyvavo ir nustatyta, kad neegzistuoja jokių kličių ir Europolas jau gali pradėti dėrybas Bosnija Hercegovina. Dar kartą reikėtų tik tai pabrėžti, e, kad yra vykdomas tarybos išvadų projektas. Buvo pozityviai vertintas duomenų apsaugos standartai, Ir visą tai buvo padaryta dalyvaujant 28 valstybių narių atstovams. Mm, Europos parlamentas yra parengęs nuomonę ir mums būtų įdomu e, išgirsti, kokiu sunkumu išvelgia parlamentas. Šio sustarimo sudarimas yra prioritetinis operatyvinė prasme, tai palengvins mūsų vardavimo su e, šalinėmis partnerėmis, su kandidatėmis e, į ES nares Ir sustarimas dėl domeno apsaugos, mm, tas operatyvinis sustarimas yra labai didelės svarbos tarybai. Ačiū. Dėkuoju toliau Europolo e, atstovas, ponas Noimanas, žodis jums prašau. Thank you, Madam Chair. Uh, just some... Ačiū pirmininkė. Keletą papildomų aspektų norėčiau paminėti dėl šio sustarimo. Kaip ponas Borde sakė, sritis, kuriuose mes tikimės E, užmėgsti glaudesnį bendravimą su Bosnija ir e, Hercegovina ir labiau keistis informacija, tos sritis yra labai svarbius. Tai yra nelegali migracija, kova su terorizmu ir kova su narkotikų gabenimu, priekyba narkotikais. Ir šiuo atveju Bosnija ir Hercegovina yra šaltinio ar kilmės šalis. Prieš sudarant susitarimą buvo labai išsamus atliktas domino apsaugos įvertinimas. Tai atliko Europeras, Europolas, mes patikrinama teisinę situaciją, taip pat e, vykome e, vietoje į šalį ir priklausomai nuo Europolo jungtinės priežiūros institucijos, kurią sudaro 28 valstybių narių atstovai, tie atstovai pritarėte tai nuomoniai, kad Bosnija ir Hercovina laikosi nustatytų standartų ir galima pradėti dėrybas. Nagrinėjant tekstą susitarimo buvo nustatyta, kad tas e, susitarimas, susitarimo tekstas atitinka domenų apsaugos standartus. Bosnija ir Hercegovina, kaip žinote, yra e, šalis kandidatė į ES valstybės narės Ir bendradarbiavimas su tokia valstybė, remiantis tokiu sustarimu, leis tai valstybei e, dėti visas pastangas, kad vėliau būtų galima prisijungti prie ES teisino, kuris susijęs su Europolu. Žvelgiant iš šios perspektyvos, sustarimas su Bosnija ir Hercegovina yra labai, naudinga, labai naudingas ir jis prisidės prie bendradarbiavimo stiprinimo. Apibendrint galėčiau pasakyti, jog pirmiausia bus atsižvelgta tai, kad duomenų apsaugos saugikliai e, būtų, jos e, labai griežtai atsižvelgtų arbulas ir būtų laikomasi. Ir operatyvinis bendravimas yra ypatingai svarbus, nes tai, ko trūksta vakarų Balkanų regione, tai būtent operatyvinio bendradarbiavimo iš jų pusės. Ir pagal šį sutarimą ES galės teikti paramą. Bosnijai ir Hercegovinai. Ačiū, ponė Noimanai. Mūsų pranešėjas ir ponas Fontana, dabar žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū tarybai ir Europolui už tai, kad svarstė domino apsaugos klausimą. Jis mums yra labai artimas. esame parengę rezoliucijų šio klausimu, tai yra domenų apsaugos klausimų. Manau, turėsime galimybę aptarti tai atskirame forume ir panagrinėti, kokie atlikti tyrimai, studijos šioje kryptėje, kas yra konkrečiai nuveikta iki šiol. Mes suprantame ir žinome, kad atsižvelgiant į susitarimą su Bosnija ir Hercegovina ir atsižvelgiant į sunkumus toje šalyje, mm, yra e, labai svarbus tas susitarimas strateginė prasme. Bet problema išlieka, kaip kalbėjo kolega iš socialistų frakcijos. Prieš mus iškyla sunkumai. Mes žinome, kad vyksta trilogas Šis susitarimas yra rengiamas ir mes turėtume kaip parlamentas pritarti šiam pasiūlymui. Taip, mes suprantame e, šį sudėtingą laikotarpį ir mums buvo pasakyta, kad po mėnesio bus parengtas naujas reglamentas ir mes turime jau dabar jam pritarti, bet mums e, kyla šiokių tokių problemų. Ačiū, ponai Fontana, toliau e, šešėlinis pranešėjas, prašau. Muchas gracias, senora. Tenera, prašau. Ačiū. Pirmininkė, turėčiau pasakyti kolegoms, kad aš buvau pranešėjęs dėl tarybos sprendimo, kai kalbama apie paramą, teisinę paramą teikiamą Europolui. Po ilgų diskusijų su kolegomis iš kitų politinių frakcijų mes pasiekėme nemažos pažangos dėl politinio sustarimo e, Europolo reglamento klausimų ir dėl teisinio pagrindo du trilogai jau, jau yra surenkti, vienas jau pasibaigęs, kitas vyks kitą savaitę. Mes kalbėjome apie susitarimą su Jungtiniais Arabo Emiratais ir ten kalba apie strateginį susitarimą. Aš galiu tam pritarti kad tai yra strateginės svarbos susitarimai, tiek kiek e, pagal tą sutarimą yra svarstami strateginiai klausimai. Aš esu įsitikinęs, kad tie sustarimai yra labai pozityvus dalykas, e, taip pat ir sustarimas su Bosnija ir Hercegovina. Noriu pasakyti kolegoms, kad šiuo metu Europolas yra sudaręs strateginį sustarimą su Bosnija, Rusija, Turkija ir Ukraina. Taip pat e, Europolas turi operatyvinius susitarimus su Albanija, Australija, Kanada, Kolumbija, Makedonija, Islandija, Šveicarija, Lichtensteinu, JAV ir kitomis valstybėmis. Bet Operatyvinis susitarimas reiškia, kad per Europolo valdybą turėtų būti parengta jungtinės priežiūros institucijos nuomonė dėl keitimosi asmens duomenimis. Tarybos ir Europolo atstovai taip pat tai minėjo. Manau, šiuo atveju klausimas yra šiek tiek kitoks. Kodėl aš apie tai kalbu? Jeigu mes eisime tarybos nustatytų kelių ir Europolo nustatytų kelių, tuomet e, Europos parlamento nuomonė ir liks nuomonė, nieko daugiau. O ko aš norėčiau kaip pranešėjas? Ir aš nenoriu pažeisti to konsensuso pasiekto labai aukštų lygių. Tai, ko aš norėčiau ir ko norėtų kitos politinės frakcijos, kurios dirbo kartu su manim, tai yra, kad bet kas, kas susijęs asmens duomenų tvarkymų pagal operatyvinius sustarimus, e, turėtų būti, visą tai turėtų būti daroma remiantis bendru sprendimu. Jeigu mes remsimės tarybos nustatytų kelių, Europos parlamentas bus nustumtas į šalį, negalės dalyvauti priimant sprendimus. Tik galės teikti savo nuomonę. Pagal 2009 metų sprendimą 2009 metų Ten kalbama apie keitimąsi asmens duomenimis ir buvo e, teigiamas sprendimas priimtas jungtinėje priežiūros institucijoje dėl keitimosi asmens duomenimis, bet mes norime, kad galutinį žodį tartų Europos duomenų apsaugos institucija, o ne minėta priežiūros institucija. Valdyba patvirtino susitarimą 2015 metų gegužės 13 ir procedūra mm, numatyta Europos parlamente yra konsultacijos procedūra. Taryba ir Europolas tam pritarė ir terminas gautinis pakeitimams yra lapkričio 19. Pritariu tam, ką sakė ponas Montana. Manau, kad e, būtų protinga. atsižvelgti į politinį pritarimą Europolo reglamentui. Tai bus turbūt pasiekta šiuo metu gruodžio mėnesį. Uh, Bet operatyviniai susitarimai Mums turbūt reikėtų palaukti, kol bus patvirtintas Europolo reglamentas. Prieš metus aš buvau šešėlinis pranešėjas rengiant panašų pranešimą. Ten buvo kalbama apie Braziliją, Meksiką, Jordaniją, atsiprašau, Gruziją ir Jungtinius Arabų Emiratus. Ir jūs žinote, koks buvo balsavimo rezultatas. O dabar mes kalbame apie Europos, atsiprašau, Europolo reglamentą. E, ne vienas balsas nebuvo už pateiktas, dauguma balsavo prieš. Kalbant apie bendravimą su Bosnija Hercegovina, aš, aš esu šalininkas to. Pirmininkė, dėkoju. Prieš perdavą žodį tiems kolegoms norėčiau pasveikinti lankytojų grupę iš Švedijos. Jos pakvietė mūsų kolegė e, ponia Koracija Bild. Šiandien šie lankytojai matys, galės stebėti, kaip dirba mūsų komitetas. Taigi, sveiki atvykę. Dabar tęsime darbą. Pone Kaufman, ar norėtumėt pasisakyti, ar ne? Dėkuoju labai trumpai. Mes, Europos parlamentas, turėtume pagalvoti, kokios pozicijos laikytis dėl šių dviejų pasiūlytų susitarimų. Jie buvo yra skirtingi ir kaip ponas Demera sakė, Europolo reglamento dėrybos tikėtina baigsis artimiausioje ateityje mes turėsime tuomet teisinį pagrindą dėl Europolo reglamento ir tuomet Europos parlamentas to pagrindu galės priimti sprendimus dėl šių dviejų susitarimų. Tai yra tarptautiniai susitarimai ir mes turime taip pat laikytis ir Lisabono sutarties. Mes neturime leisti, kad uh, iš mūsų atimtų teisės, kurias numato Lisabono sutartis. Dėkuoju. Ačiū, pirmininkė, kaip pranešėja dėl domenų apsaugos direktyvos. Aš pirmiausia informuosiu, kad trilogai dėl domenų apsaugos direktyvos vyksta ir vyksta sparčiai, taigi mes tikimės, kad turėsime jau parengtą dokumentą netrukus, maždaug tuo metu, kai bus ir trialogas dėl Europolo. Taigi mes e, turėsime tada jau labai griežtas sąlygas ir, aišku, standartus duomenų apsaugos. Na ir, aišku, kad visos valstybės, kurios dalyvauja tokiame bendradarbiavime, turi užtikrinti e, ir įrodyti, kad yra nustatytos apsaugos priemonės. Ar kalbėtume apie konkrečias bendradarbiavimo e, sritis. Man įdomu buvo išklausyti situacija mm, su Bosnija ir Hercegovina. Įdomu išgirsti, kad jau dabar e, vyksta atitinkamos patikros, bet, e, kaip ir sakė kolegos, mes iš tikrųjų e, turėsime galimybę įsižiūrėti į tų patikrų tikrinimų rezultatus. Turime prisiminti, kad Vakarų Balkanuose yra labai sudėtinga padėtis ir e, Bosnija ir Hercegovina yra labai svarbi šalis bendrame kontekste. Tai galbūt e, mes rezoliuciją galėtume dar anksčiau šiek tiek patvirtinti, nes tada mes e, galėsime iš tikrųjų turėti daugiau tikrumo Manau, kad per mažai laiko yra skirta pakeitimams, galbūt mes e, turėtume įsigilinti į papildomus dokumentus ir tik tada e, tvirtinti. Ačiū, panas Fontana, pana Fontana, ar norėtumėt pasisakyti? E, ne, galiu tik pasakyti, kad sutinku su tuo, ką sakė kolegos. Mes iš tikrųjų turime gerokai pagalvoti apie šį susitarimą. Svarbus susitarimas e, su Bosnija ir Hercegovina, svarbu, kad jis būtų. Bet e, akivaizdu, kad išsiskiria nuomonės kai kuriais klausimais, e, tokių kaip domenų apsaugos E, klausimų ir reikėtų to neišleisti iš akių. Ačiū. Dėkoju. ir tikimės, kad visi komiteto nariai gaus tos dokumentus, kuriuos minėjote. Priminsiu, kad pakeitimų paskutinė pateikimo data yra 19 lapkričio vidurdienis ir dabar einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra 22 punktas visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 17 dalis 2014-2015 metai. Šis klausimas yra susijęs su skaidrumu, o konkrečiai su galimybė visuomeniai gauti dokumentus. Tai yra esminė teisė nustatyta žmogaus teisų hartijoje Europos Sąjungoje. Nuolat yra rengiamos ataskaitos pagal reglamentą 1049 2001 metų, kuris yra skirtas visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. Ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Prašom. Negatyviai, nonostante le norme. Ačiū pirmininkė. Nepaisant visų pastangų, Europa ir toliau išlieka tokia abstrakti savoka, nutolusi nuo piliečių, piliečiams nelabai suvokiama. Mes turėjome taip vadinamą žalę savaitę, kai lankėmės daugelis savo šalyse ir pamatėme, kad iš tikrųjų piliečiams e, kartai sunku gauti informaciją ir netgi žurnalistai. Žurnalistams e, tai yra sunku, jie turi atsirinkti informaciją tarp didžiulio informacijos srautų ir piliečiai, aišku, piliečiams sunku susigaudyti ES teisės aktuose. Šiame kontekste svarbus 2001 reglamentas 1049, taip pat mm, sutartyje dėl ES veikimo mm, kalbama apie teisę į informaciją. Mm, piliečiai turi turėti galimybę e, susipažinti su informacija, svarbu užtikrinti atitinkamą pilietinės visuomenės e, vaidmenį Tai yra ES sutarties 11 straipsnis. Svarbu užtikrinti, kad piliečiai suprastų, koks vaidmuo tenka ir ką daro vyriausybės ir Europos parlamento išrinktieji nariai. Dažnai iš tikrųjų yra naudojama biurokratinė, techninė uh, kalba ir žmonėms tiesiog sunku suprasti, kągi daro piliečių atstovai dirbantis ES institucijose. Taigi, jeigu nebus pakankamai skaidrumo, jeigu nebus prieinama informacija, tai toliau darys žalą demokratijai ir bus sunku užtikrinti mm, ar nusipelnyti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Taigi mes turime siekti didesnio skaidrumo, didesnių galimybių susipažinti su informacija. Skaidrumas turėtų būti pagrindinė taisyklė. Turėtų būti griežtesnės išimčių taisyklės, turėtų būti e, laikomasi reglamento 1049 nuostatų ir atitinkamų teisingumo teismo sprendimų kadangi nėra tarp institucinės politikos skaidrumui ir komunikacijai užtikrinti, tai sunku iš tikrųjų užtikrinti tokį informacijos prieinamumą. Aš pateikiu keletą pavyzdžių, e, kai piliečiams tikrai sunku gauti informaciją. Tarkim, tarybos posėdžiai. Jie nėra vieši, ir vyksta už uždarų durų, dokumentai nei prieš, nei po tarybos posėdžių nėra pateikiami ir trialogai tarp trijų ES institucijų taip pat vyksta už uždarų durų, jie nėra transliuojami internetu, nėra visuomeniai pateikiami dokumentai. taikinimo procedūra taip pat. Na ir dar vienas svarbus elementas - lobistų darbas. Jie gauna galimybę, jie turi galimybę gauti tam tikrą informaciją, bet ne visą. Turėtume kalbėti apie tarp institucinį lobistų registrą. Reikėtų vadovautis komisijos pavyzdžių ir taryba ir parlamentas turėtų viešinti visą informaciją susijusią su lobistų veikla, teikti informaciją apie parlamento narius, patarėjus, visus dirbančius biurose ir tai atitiktų uh, tarptautinius susitarimus, kuriuose akcentuojamas skaidrumas. Ir dokumentai susijęs su administracinėmis ar pažeidimų procedūromis taip pat turėtų būti skelbiami viešai, nes piliečiai taip pat turi žinoti, ką netaip daro jų vyriausybės ir kodėl uh, E, komisija imasi atitinkamų veiksmų ir pažeidimų procedūrų. E, tai bus daugiau aiškumo ir dėl to, kaip yra gyventinamos e, įvairios programos vietos ir regioninių lygmenių. Jeigu norime daugiau skaidrumo ir labiau prieinamos informacijos, Tai turime iš tikrųjų padėti piliečiams labiau suprasti ES, kaip ji veikia ir kokios yra jų prievalės ir teisės ES. Ačiū, ponė Ferrara. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Tikiuosi, kad žinau, kad visos frakcijos turi šešėlinius pranešėjus, bet matau salėje tik du. Pirmiausia, ponė Korecija. Ačiū. Komančial. Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku, kad mums kyla uždavinys um, įtraukti piliečius, klausti jų nuomonės ir skaidriau elgtis, kalbant apie lėšų, skirtumą, e, lėšų skirimą, mokėtojų, mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą ir taip toliau ir panašiai. Bet tuo pačiu metu manau, kad yra tikrai tokių situacijų, kai akivaizdu, kad ES institucijos galėtų padaryti daugiau. Pavyzdžiui, e, tai ypač pasakytina apie taryba. Parlamentas yra vienas skaidriausių institucijų ir ko gero vienas skaidriausių parlamentų pasaulyje, nes viskas yra transliuojama viešai, visi posėdžiai, seminarai, susitikimai. Kai dėl trišalių dialogų, kas yra trišaliai dialogai? Tai yra toks dėrybų būdas, kuris e, padeda paspartinti sprendimų prieimimo procesą vykstantį tarp dviejų institucijų ir kuris padeda išvengti ilgų taikinimo procedūrų. Taigi mes turėtume tikrai dauž, dažniau naudotis trišaliais dialogais. Dabar daug kas priklauso nuo pranešėjų atsakingų už tam tikrus klausimus. Galbūt e, pirmiausia, jie turėtų tai, skleisti e, platesnė informacija šešėlėms pranešėms komitetams. Aš nesu tikra, kad e, piliečiams reikėtų tikrai stebėti tas labai sudėtingas trišalės dėrybas. Kartais tai gali būti tik tai e, kliūtis siekiant piliečių supratimo. Aišku, kas svarbu, piliečiams, kad būtų priimti teisingi sprendimai ir veikla duotų konkrečių rezultatų ir greitai. Mes turime elgtis atsakingai, mes turime apsaugoti asmens duomenis, privatumą, asmens integralumą. Tai turi būti gerbiama netgi Švedijoje, kuri yra tikrai viena pirmaujančių uh, E, šalių, kalbant apie informacijos viešinimą, netgi ten yra įslaptintos informacijos ar neskelbiamos informacijos. Taigi mes turėtume pagalvoti dar kartą, kokią informaciją reikėtų įslaptinti. Kai dėl e, susitarimų, tarptautinių e, susitarimų, iš tikrųjų piliečiai turėtų žinoti, kokie yra institucijų įgaliojimai, bet nesu tikra, kad piliečiams reikėtų turėti informaciją apie kiekvieną dėrybų etapą, nes dėrybose yra tam tikrų e, konfidencialių elementų. Vis dėlto mes kaip parlamento nariai žinome, kad e, mes turėtume turėti galimybę susipažinti su visa informacija naudojama dėrybose. Na ir dar, man atrodo, kad mes visi turėtume inicijuoti e, reglamento dėl galimybės gauti informaciją peržiūros. Gaila, kad ta peržiūra yra blokuojama taryboje jau daug metų, bet šis peržiūrimas padėtų užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitai šešėliniai pranešėjai. Pone Hed, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už gerą pranešimo projektą. Man galimybė gauti dokumentus atrodo demokratijos pagrindas. Piliečiai turi turėti galimybę dalyvauti sprendimų prieimimo procese, jie turi žinoti, kaip sprendimai priimami, kaip veikia valdžios institucijos ir kaip veikia Europos Sąjunga. Aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Taigi, kalbant apie dabartinio reglamento peržiūrą, mes turėtume atsargiai norėti. Aišku, mes norime progresyvių sprendimų ir nenorėtume, kad situacija pasikeistų į blogą po peržiūros. Kaip jau buvo sakyta anksčiau, labai svarbu mm, kreiptis į tarybą su prašymu, kad ji mm, netrukdytų mm, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimui. Aš suprantu, kad būtų naudinga turėti bendrą strategiją visoms institucijoms, bet kol kas galime tik tai pasidžiaugti, kad parlamentas yra pavyzdys tos institucijos, kuri teikia visus dokumentus internete. Tai yra tikrai e, skaidriausia institucija. Kai dėl trilogų Aišku, mes e, norime, kad jie būtų skaidrus, bet e, numatant tam tikras ribas. Dar kartą ačiū pranešėjai. Ačiū. Ar būtų kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Nematau, tai priminsiu, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 27 e, dienos 12 valandos. O dabar norėčiau trumpam pertraukti mūsų posėdį 30 minučių, nes ponia Reinal ir mūsų pranešėjas e, atvyks vėliau, taigi po pusvalandžio susitiksime.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

Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. Gerbėjų kolegos, turime tęsti darbą. Kitas klausimas, 23 klausimas, tai yra įdomus klausimas. Čia kalbama apie e, Teisingumo teismo sprendimą byloje C364-14 Maksimilianas Šrems prieš duomenų apsaugos komisarą. Šiandien keisimės nuomonėmis su ponia e, Florence Renals, kuri mm, dirba 29 straipsnio grupėje. Mes turime palaukti e, ponios Renal, jinai šiandien pakeičia ponę Falk Pierotan, kuri mm, negalėjo šiandien atvykti dėl labai svarbių klausimų. Ir jinai yra pirmininkė E, Prancūzijos institucijos, e, kurie atsakinga už e, domenų apsaugą. Pone Rinalė yra bendra pranešėja darbo grupės 29 straipsnio ir darbo grupės atstovė informuos apie darbo grupės poziciją E, dėl teisingumo teismo primto sprendimo dėl duomenų perdavimo. Suteiksime e, žodį ją ir taip pat mūsų komisijos nariams, kurių netiek daug ir liko, gal dar daugiau kolegų sugrįžė salę po kelių minučių. Taigi dabar suteikiu žodį, žodį poniai Reinal. Merci beaucoup, euh, madame la. Ačiū pirmininkė ponios ir ponai, europarlamentarai. Pone Falkirotan atsiprašo dėl to, kad negali dalyvauti šiandien jūsų komitete. Jinai norėjo padėkoti už e, kvietimą dalyvauti. Taigi aš esu atsakinga su jumis e, pabendrauti ir pakalbėti apie darbą, kurį nuveikė 29 straipsnio grupė dėl teisingumo teismo sprendimo byloje susijusioje su domenų apsauga ir domenų perdavimu. Visų pirma, Europos institucijos nusprendė imtis visų priemonių dėl šio sprendimo sprendimas e, šokiravo. Mm, nes 29 straipsnio grupė e, nesiliausama 2013 metų kartojo tai, kad masinis šnipinėjimas gyventojų nediskriminuotas ir slaptas e, pažeidžia pagrindinius pagrindinės ES vertybės ir principus. Ir šia prasme mes paskelbėme dvi techninės nuomonės 2014 metais ir politinę deklara, deklaraciją 14 metų gruodį. Be to, 29 grupė nuo 2012 metų nuolat kalbėjo apie nepakankamumą esamų priemonių ir kad reikėtų sustiprinti priemonės. 2015 metų buvo e, laiškas nusiųsti poniai Jarovai. Sprendimas dėl užsienio institucijų prieigos jų teritorijoje prie asmens domenų, kuriuos saugo ES e, teisės aktai pagal tarptautinius e, susitarimus bet čia nereikėtų uh, naudotis ir taikyti dvišalių susirimo apie duomenų, uh, duomenų perdavimą. Ir tos priemonės neturėtų prieštarauti strimoms su trečiosiomis šalimis. Mes uh, tos priemonės neleidžia išspręsti konfliktų ir taip pat neleidžia pateikti pasiūlymų, ieškant sprendimų dėl masinio šnipinėjimo. Dėl šios priežasties 29 straipsnio darbo grupė 16 e, spalio patikė komunikatą spaudai dėl minėtos bylos, dėl jos sprendimo. Mm, abiejose Atlantose pusėse institucijos e, ieškojo sprendimo, sprendimas galėtų būti politinis, teisinis, taip pat ir techninis. Sprendimas kurio pagrindu būtų galima užtikrinti JAV e, apsaugą, kuri būtų ekvalentiška tai e, apsaugai, kuri e, vykdoma ES, kad atitiktų tos pačius standartus. Idealiu atveju tai turėtų būti tarp vyriausybinis susitarimas, privalomo pobūdžio susitarimas, kad būtų galima išspręsti masinio šnipinėjimo problemą. Šia prasme tai mums atrodo labai svarbu, kad jeigu bus nustatyta, kad JAV teisiniai sistemai ne, nebūtina naudotis e, europiniais e, teismų sprendimais dėl pagrindinių teisių ir dėl piliečių, kurie yra saugomi Europos Sąjungos teisės aktų. Naujas susitarimas dėl saugaus prieglopščio galėtų tik tuomet padėti, jeigu jisai suteiktų pakankamų garantijų, kurios būtų privalomo pobūdžio pagal JAV teisę. Tai būtų privaloma ne vien įmonėms, bet ir viešoms institucijoms, kurios turi prieigą prie Europos piliečių duomenų e, JAV teritorijoje. E, vyksta dėrybos ir mes tikimės kad tos dėrybos turės poveikį visoms priemonėms, kuriuoms yra taikomoms per, perdodant duomenis. Reikia kuo greičiau imtis žingsnių ir atsižvelgti į Teisingumo teismo sprendimą. Darbo grupė prie, e, prie išvados, kad E, saugaus prieglopščio e, dokumentas, jo nuostatos jau, jau nebetaikomas. Ir mes e, taip pat bandome organizuoti informuotumo didinimo kampaniją dėl šios temos nes esame gavę labai daug klausimų. Ypač daug klausimų pateikia duomenus perdodančios įmonės, taip pat ir atskiri piliečiai. Ši darbo grupė pradėjo dirbti nagrinėdama, koks yra teismo sprendimo poveikis e, ir, kokies, ir kaip būt, galėtų įmonės naudotis tomis priemonėmis, kol dar vykdoma analizė. Mes turbūt negalime per vieną naktį sustabdyti visą duomenų perdavimą į JAV. Prieš tai mes turime atlikti e, stebėjimo ir šnipinėjimo situaciją. Negalime sustabdyti vienu įputų duomenų perdavimo iš Europos į JAV. E, čia mes turime remtis pagrindiniais ES principais ir turime um, perinamojo laikotarpį trijų mėnesių nustatyti ir išlaukti tą laikotarpį. Ir institucijos abiejose Atlanto pusėse turėtų rasti sprendimus. Ko nori darbo grupė, ką negalėtų nuveikti, kalbant apie šias, apie šias priemonės. Darbo grupė parengė e, veiksmų planą, jis yra gana plataus užmojo Ir prieš apžvelgiant tą planą, aš norėčiau jūs, jums priminti, priminti, kokios patirties turi institucijos dėl tų priemonių taikymo. Kai kurios institucijos turi tikrinimo įgaliojimus dėl tų priemonių ir jos išduoda leidimus, naudodamas tomis priemonėmis, leidimus perduoti duomenis. O kai kalbama apie sutartinės nuostatas, yra dvi rūšis tų nuostatų. Yra ad hoc nuostatos. Dauguma duomenų perdavimų šiuo metu yra grindžiamos antro, antro tipo nuostatomis. Ir tokiais atvejais institucijos turi išduoti leidimą perduoti duomenis ir Europos komisija ir Teisingumo teismas e, laikosi tos nuomonės. Čia yra numatyta galimybė institucijoms sustabdyti arba uždrausti domenų perdavimą, jeigu paskirties šalies teisės aktai numato kad tų duomenų gavėjai, duomenų iš ES gavėjai gali nukrypti nuo, mm, nuo nuostatų apibrieštų ES teisės aktuose. Čia e, e, būtina laikyti sutartyse nustatytų nuostatų. Ir darbo grupės pirmininkas paprašė, kad trys pogrupiai e, dirbtų, glaudžiai bendradarbiautų ir įvertintų, ar JAV įstatymai leidžia prieigą prie Europos Sąjungos prie Europos piliečių duomenų pagal ES teisės aktų standartus. Čia mintis būtų apibriežti, kokios nukrypti leidžiančios nuostatos yra priimtinos demokratinėje visuomenėje ir ką reikėtų nuveikti, nusatant tą sistemą, kad būtų galima atsižvelgti į teisėjų primtus sprendimus. Buvo atlikta analizė, Europos parlamentas yra prieimęs rezoliucijas šią temą, tos, tos rezoliucijos mums yra labai vertingos ir mes jomis naudojamės savo darbe. Pirmasis veiksmų plano punktas yra tai, kad mes turime išanalizuoti tikrinimo institucijų darbą, pasižiūrėti, e, kokia jų darbo apimtis, kaip jos organizuotos europinių lygių. Visos tos institucijos turi turėti tuos pačius įgaliojimus. Tai yra atlikti a priori kontrolę. Ir mūsų darbo grupė turi įvertinti, kaip tos institucijos e, vykdo savo įgaliojimus prieš duomenų perdavimą ir po duomenų perdavimo. Taip pat mes turime išnag... pasižiūrėti, kaip yra nagrinėjami nacionaliniai um, skundai, valstybių narių patikti skundai. Čia reikia laikytis pragmatiškumo Ir čia reikia pasižiūrėti, kokius yra tikrinimo procedūros, kokios sankcijos yra taikomos nacionaliniu lygiu ir europiniu lygiu, kokios yra galimybės taikyti sankcijas. Taip pat turime mm, numatyti priemonių atnaujinimo galimybės, priemonių turinį ir pokyčius nes sutartinių sąlygų keitimas gali kelti tam tikrų problemų. Ir taip pat reikia priimti poziciją dėl nukrypti leidžiančių nuostatų. Yra numatytos išimtis taikant vienas ir kitas priemonės. Kai kurios priemonės gali būti naudomas tik tam tikrais atvejais ir čia reikia labai konkrečiai nustatyti, kada galima naudoti tas priemonės, kada ne. Ir kad kad galėtume kalbėtis su visomis suinteresuotomis šalimis, mūsų darbo grupės pirmininkas nusprendė organizuoti e, klausimus. Tai vyks 29 e, lapkričio. Teisingumo e, teismo atstovas dalyvaus darbo grupės posėdėje. Mes taip pat norėtume, kad dalyvautų pilietinės visuomenės organizacijos atstovai nes plytinės organizacijos, plytinės visuomenės organizacijos vaidina didžiulį vaidmenį. Ir pono Šrems byloje, ieškinėje prieš domenos apsaugoje, e, pilietinės visuomenės organizacijos vaidina svarbu vaidmenį. Įmonės, jų atstovai taip pat gali būti pakviesti ir teismo sprendimas turės poveikį ir įmonės, ir įmonės turės nuspręsti, ką jos turės padaryti, kad galėtų apriboti riziką susijęsią su domenų perdavimu už ES ribų. E, reikia taip pat panagrinėti ir riziką grindžiamą požiūrį. E, kol kas e, viskas grindžiama anglosaksiška teisė, gana, tai yra gana sudėtinga sudėtingi e, dalykai. Reikia laikytis atsargumo principo ir mm, įmonės turėtų imtis veiksmų prieš masinį piliečių šnipinėjimą. Ir be abejo, tai turės poveikį ir daugeliu kitų sričių. Vienas iš bylos sprendimo aspektų yra e, pagrindinių žmogaus teisų hartijos pažeidimai vykdant masinį išnipinėjimą ir tai turi poveikį ir valstybių narių teisinėms sistemoms. Tarptautiniai susitarimai, TTIP, taip pat tai turės poveikį TTIP Ir mūsų organizuojamuose klausimuose būtų svarbu išgirsti institucijų ir e, vyriausybių nuomonę, kurie mm, visų šalių, kurios dalyvauja mm, darybose dėl tarp institucinių susitarimų. E, mes labai rimtai vertiname e, Teisingumo teismo sprendimą, nes jis daro poveikį mūsų vaidmeniui kaip E, mūsų piliečių teisių garanto vaidmenį, tai turi didelį, vai, didelį įtaką. Jeigu nebus pasiektas susitarimas iki 16 metų sausio pabaigos, reikės imtis atitinkamų priemonių, netgi pri, priversinių privalomų priemonių. Štai tokios gairės yra ateinantiems trim mėnesiam ir teismo sprendimo gyvenimas bus didžiulis iššūkis ir Europa išliks patikima, kalbant apie jos vertybės, tik tuomet, jeigu valstybės narės galės koordinuoti, koordinuotai judėti į priekį. Mes tikimės bendradarbiauti su jumis, kalbėtis apie šį labai sudėtingą klausimą, kad galėtume rasti bendrą konstruktyvų sprendimą. Ačiū išdėmesi. Dėkuoju už jūsų e, patiktą informaciją dėl šio labai sudėtingo klausimo. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Albrecht, kuris yra mūsų pranešės. Aš jo matau salėje. Jisai buvo, bet šiuo metu jo nematau. Tuomet duos, suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai poniai Loristin. Ar norėtumėt pasisakyti? Uh, Madam Chair. Uh, Dėkui, pirmininkė. Gerbiama ponė Rainal, dėkoju už informacijos pateikimą. Šis sprendimas iš tiesų turės labai didelį, labai didelį įtaką, nes dabar dirbame su duomenų apsaugos reglamentu ir direktyva tiek sprendimo m, mm, turinys, tiek e, formuluotės yra labai svarbios. Dabar, kaip žinote, vyksta trilogas dėl direktyvos ir reglamento, dėl asmens domenų apsaugos ir tikimės, kad iš tiesų galėsime užtikrinti aukščiausią asmens domenų apsaugos standartą. Bet šis aukštas standartas, e, kurio siekiame, ir kuris turi užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą. susijęs su e, problema, kurios negalime dabar išspręsti, nes nacionalinio saugumo problema, nacionalinio saugumo aspektas nepatenka nei mūsų įgaliojimų sritį, nei Europos Sąjungos įgaliojimų sritį. Taigi, norėdami užtikrinti aukštą asmens domenų apsaugos standartą, kad kiekvienas ES asmo turėtų taip pat teisę ir ginti šią teisę teisinėmis priemonėmis, valstybėse narėse ši teisė nėra garantuojama. Ir šią problemą praktiškai svarstome po kiekvieno trilogo. Tai mano klausimas taip pat ir komisijai yra, kaip išspręsti šią problemą. Šiandien kartu su pranešėju kaip tik vėl sakėme, kad kažką reikia daryti. Nes jei pasižiūrėtume į situaciją su pabėgėliais, jei pasižiūrėtume į visas tas problemas, kai vienos valstybės narės policija e, vyksta į kitą valstybę narę dalyvauti ten vykdomose policijos operacijose, tai neaiškus pagrindas to dalyvavimo. Ir šis teismo sprendimas aišku, pirmiausia liečia uh, kitą šalį, trečiąją šalį, bet ką daryti su mūsų pačių situacija? Dėkui, ponė Loristin, dabar ponas Vos. Dėkui. už pateiktą informaciją. Kalbėtojas nekalba. Vielen Dank für Ihre Darstellungen. Ačiū už pateiktą informaciją. klausydamas jūsų analizės, supratau, kad jinai skiriasi nuo to, ką aš galvoju. Gazdina, kad mes pereiname, kad mes peržengėme šio sprendimo rėmus ir norime peržiūrėti daugelį aspektų. Buvo parengtas 14 punktų dokumentas. Ir buvo po to kvestionuojamas e, įvairių duomenų rūšių perdavimo teisėtumas. Aišku, kad reikia keistis duomenimis, gyvename modernėme pasaulyje nuo duomenų keitimosi niekur nepabėgsim. Ir aš manau, kad komisijos pasiūlymai apskritai kaip ir pakerta duomenų keitimosi esmę. Turime susikoncentruoti tik tai į teisingumo teismo sprendimą. Ir tas sprendimas dėl keitimosi duomenimis apimties yra mm, galbūt susijęs ir su tuo, kad buvo kvestionuojamas tam tikras keitimasis duomenys su JAV. Man e, kyla e, klausimų, kaip taip atsitiko, kad jūs norite atsisakyti apskritai keitimosi duomenimis. Aš sutinku, kad reikia patikrinti uh, tam tikrus dalykus ir aišku, turint omeny nacionalinės saugumo agentūros JAF skandalą, tai turime patikrinti, bet atsisakyti uh, visko to, ką turime, tikrai yra jau per daug. Dabar tik žodį poniai Erst, jinai yra kita šešėlinė pranešėja, prašom. Aš maniau, kad prieš tai pasisakys frakcijų atstovai, bet bet kuriuo atveju e, noriu pateikti keletą klausimų, poniai Rainal. Dėkui už išsamų situacijos pristatymą, nes reikėjo konkrečios informacijos ko noriu paklausti. Ką dabar turime daryti? Išgirdę tą teismo sprendimą, kaip su tuo saugiu uostu, kaip su korporatyvinėmis nuostatomis. Galbūt galėtumėt konkrečiai pasakyti, ką dabar konkrečiai turime daryti. Ir aišku, kitas klausimas, kuris visuomet iškyla, tai yra masinis žmonių stebėjimas. Mūsų frakcija laikosi nuomonės, kad net geriausias, geriausiai stebimas saugus uostas mums nėra naudingas, jei bus keičiamasi duomenimis nacionalinio saugumo pagrindu. Tai vyks dalykai, kurių mes nenorite. Jūs taip pat minėjote transatlantinį prekybos ir investicijų susitarimą ir kitus tartautinius susitarimus, gal apie tai daugiau informacijos galėtumėt pateikti. Įdomi buvo informacija ir apie klausimus šią temą, bet daugiau norėčiau gauti informacijos apie tai, kokias pasiekmes šis teismo sprendimas turės ES teisės aktui ir tarptautiniam sustarimam. Toliau ponė Sipel. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti už suteiktą informaciją. Aišku, kad kol neįsitikinsime, ar yra užtikrinta tinkama duomenų apsauga kitur, tai negalime leisti be to įsitikinimo tokius duomenų mainus. Ir tą turime padaryti dviem lygiais. Turiu galvoje įprastinius teisės aktus ir įmonių, įmonėm nustatytas taisyklės ir kitas ligmuo yra aišku slaptosios tarnybos ir jų veikla. Europos Sąjunga irgi turi žvalgybos tarnybas ir čia labai aiškiai reikia žinoti, kas kokią kažkokias galės, kažkokią kompetenciją turi. Keleivių duomenis, keitimasis keleivių duomenimis. Čia irgi turime pagalvoti, kaip keičiamės duomenimis, šiais duomenimis su trečiosiomis šalimis. Ir ar nacionalinis saugumas yra grinai nacionalinis dalykas. Žinome, kad nacionalinės saugumo tarnybos glaužiai bendradarbiauja, turime neužmiršti ir pasaulinių mastų kylančių grėsmių. Ir turime pagalvoti, kaip teismo sprendimas atsilieps ES sudaromiam susitarimam. Dabar ECR frakcijos šešėliniam pranešėjui. Ačiū, atsiprašau, kad dalį praklausiau. Man labai įdomu buvo skaityti darbo grupės pastabas. E, na ir man pasisekė, praeitą savaitę buvau Junktinėje karalystėje ir dalyvavau klausimuose e, vykusiuose kongrese, buvo kalbama apie saugų uostą ir tas išvadas, kurios buvo padarytos širiams byloje. Aišku, mes linkime sėkmės komisarė Jūrievai jos darbe, tikimės, kad e, jai pavyks užtikrinti tam tikras apsaugos priemonės, kurios leis tęsti keitimąsi duomenimis, nes tai yra svarbu, kalbant apie komercinius ryšius tarp ES ir JAV. Aš norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, dėl sprendimo, teismo sprendimo. Jeigu bus e, priimtas palankus sprendimas, tai ar galima bus šį teismų sprendimą taikyti atgalinę tvarką? Ar bus e, sprendimas peržiūrimas e, kažkokiu būdu, ar tiesiog tai bus sprendimas, kuris bus įgyvendinamas arba bus įgyvendinamas atsižvelgiant į dabartinį kontekstą ir ar yra galimybė teikti apeliaciją po šio sprendimo. Aš norėčiau, kad atsakytumėte į šios klausimus. Ir dar viena pastamba. Nors darbo grupė pasiūlė alternatyvą tuo atveju, jeigu saugus uostas, sprendimas dėl saugaus uosto nebus patvirtintas, tai Ar bus nagrinėjamas tokio sprendimo poveikis įvairioms verslo e, formoms? Taip suprantame, kad visada yra teisų gynimo priemonės, bet e, jas skirtingai galima taikyti didelėms tarp valstybinėms, tarptautinėms kompanijoms. Tai ar ką toliau darys, kuo toliau imsis e, darbo grupė ir kokie būtų darbo grupės prioritetai šio požiūrio? Ačiū, ponas Kirko, ponas Lopes Aguilar. Ačiū. Aš galiu tik padėkoti už tai, kad pristatėte analizę šio, dėl šio labai svarbus teisingumo teismo sprendimo pasiekmių. matome, kad domenų apsaugos direktyva vis dar galioja, vis dar gyva ir tai sakau su apgailestavimu, nes e, aš norėčiau, kad vietoj šios direktyvos galiotų neegzistuojanti, neegzistuojantis kol kas domenų apsaugos teisės aktų rinkinys kuris nėra dar parengtas. Ir kol jo nėra, nors jau daugelį metų dirbame su šiais teisės aktais, taigi kol e, šio teisės akto rinkinio nėra, tebe galioja domenų apsaugos direktyva ir institucijos e, valstybių narių dalyvaujančios direktyvos įgyventinime, taikime kasdieniniam, aišku, joms tenka dėlė atsakomybė. Mes turime galvoti apie tai, kokį po, poveikį sprendimas padarys valstybėms narėms, nes teismo sprendimas e, paveiks ne vien dvišalius santykius tarp ES ir JAV, dėl saugaus uosto sprendimo, kurį atmetė ar pripažino negaliojančių teisingumo teismas. Bet teismo sprendimas e, darys įtaką bet kokiems ES susitarimams su trečiosiomis šalimis, nes e, bus priimtas teisiškai privalomas teisingumo teismo aiškinima, e, aiškinimas. Ir bus būtina atsižvelgti į pagrindinių teisių nuostatas, kurios e, galioja ir yra lygiai taip pat privalomas kaip ES veikimo sutartys ir kiti dokumentai. Tačiau svarbu, kokios yra valstybių narių teisinės sistemos. Aš norėčiau išgirsti jūsų vertinimu, kokį poveikį sprendimas padarys nacionalinėms sistemoms, konkrečiai kalbant apie duomenų e, perdavimo sistemas, tokios kokios jos yra valstybėse narėse, vadovaujantis nacionaliniais standartais kaip bus peržiūriamos šios sistemos atsižvelgiant į privalomą teismo, teisingumo teismo sprendimo aiškinimą. Ir dar vienas klausimas, koks būtų numatomas poveikis ne vien domenų perdavimui, bet ir domenų apsaugos standartams. Dabar jo bus e, gilinamasi ES pagrindinių teisių hartijos kontekste. Ir dar vienas klausimas - masinio siekimo praktika valstybėse narėse yra. Tokia praktika ES valstybėse narėse ir tam praktika taip pat turėtų būti peržiūrėta e, po Teisingumo teismo sprendimo. Ar yra konkrečių valstybių narių, kurias reikėtų, į kurias reikėtų kažkaip atidžiau pasižiūrėti, ar būtų kažkokia konkreti valstybė narė, dėl kurios turėtume labiausiai nerimauti. Vėlgi, kalbant apie ES pagrindinių teisių hartiją ir jos privatumo nuostatas. Ačiū, ponas Lopės Aguilar, ponė Reinar netrukus atsakys, bet prieš tai galbūt komisijos ir tarybos atstovai norėtų pasisakyti. Komisijos atstovai pirmiausia. O taryba Kągi, tuomet e, ponia Reiner. E, dėkui. Norėčiau padėkoti Jums už visus klausimus, kurie iš tiesų rodo, kaip svarbu keistis informaciją. Ši tema labai jautri, labai svarbi. Mes dirbame labai intensyviai 29 straipsnio grupėje, bet labai svarbu ir keistis informaciją, taip pat ir su Europos parlamentu. Taigi labai ačiū už klausimus. Pabandysiu chronologiškai į juos atsakyti. Pirmasis klausimas - nacionalinis saugumas valstybių narių lygmenių. Ir sakoma, kad tai e, jau nėra Europos institucijų kompetencija. Taip, nacionalinio saugumo e, problemos yra nacionalinė kompetencija ir 29 straipsnio grupėje mes irgi su šią problemą susidurėme, nes neturime kompetencijos šioje srityje. Mm, turiu galvoje žvalgybinės institucijas veikiančias europinių ir nacionalinių lygmenių. Ir aišku, kad tai tikrai nepalengvina sprendimų prieimimo tokiais svarbiais jautriais klausimas. Pavyzdžiui, SNIL pavyzdį pateiksiu. 95 e, direktyva yra taikoma ir žvalgybos tarnyboms, bet kalbant apie žvalgybinius duomenys, tai čia jau yra valstybių narių kompetencija ir CNIL dažnai negauna jokios informacijos apie daugelį e, vykdomų darbų. Ši informacija nėra viešai prieinama. Ir kalbant apie tą posteriori kontrolę, KNIL gali tokius dalykus kontroliuoti, bet ne viską, ne prie visų duomenų prieina. Ir tokia situacija yra ir su kitomis institucijomis. KNIL e, pirmininkas ir 29 straipsnio darbo grupės pirmininkas yra kreipęsis į mm, valstybinės institucijas dėl galimybės vykdyti tą prieš ir po, eks ir post kontrolę. Yra sistema, pagal kurią e, žmonės, asmenys, privatus asmenys gali kreiptis į KNIL ir KNIL gali patikrinti, ar asmens duomenys yra tvarkomi pagal reikalavimus. Jie yra tvarkomi. Aišku, e, CNIL, CNIL atstovai to asmens neinformuoja, ar jo duomenys kaip nors yra, ar būtent jis yra tose failuose, bet yra galimybė uh, E, tam tikrą e, kontrolę vykdyti. Ir tuo būdu valstybės taryba, konstitucinė taryba ir STR, nepriklausoma institucija, e, čia kalbu apie Prancūzijos nacionalinį lygmenį, gali vykdyti tam tikrą kontrolę bet svarbu vykdyti ir tokią kontrolę ES lygmenių. Ir čia 29 straipsnio darbo grupė mm, lygina nacionalinės sistemas ir bando pasižiūrėti, kaip jos veikia, kaip vyksta ta kontrolė. Piliečiai nacionaliniu mastu gali mm, ginti savo teisės Dabar buvo sakoma, kad mes galbūt per daug plačiai mm, interpretuojame teismo sprendimą ir galbūt per daug plačiai norime jį uh, pritaikyti arba norime mm, jį naudoti ES mm, teisėje. Mes nesakome, kad dabar galiojantis teisės aktai nebegali būti naudojami, ar jie netitinka reikalavimų. Ne, mes e, šiuos teisės aktus išnagrinėsime, kad įsitikintume, ar jie, e, remiantis to sprendimu, suteikia pakankamas garantijas. Tai yra e, ketvirtasis straipsnis kuris kalba apie komisijos sutartinės nuostatas, jame sakoma, kad institucija gali sustabdyti keitimasi e, duomenimis, jei trečiosios valstybės e, duomenų, sąlygo, duomenų apsaugos e, taisyklės netitinka europinių taisyklių. Būtent tai iš esmės atspindi sprendimo dvasę. Ir sprendime kalbama taip pat ir apie išimtis ir apibrėžiamos, e, apibrėžiamas tų išimčių, išimčių leistinumas, e, kurias naudojant vis tiek būtų Mm, užtikrinamos reikiamos domenų apsaugos garantijos. Ir teismo sprendimo 92-93 e, punktai sako, kad reikia įsitikinti, ar adekvati domenų apsaugos sistema egzistuoja e, kitoje valstybėje, su kuria keičiamasi duomenimis. Ir kalbant apie Amerikos teisinę sistemą, tai sakoma, kad mm, perdodant duomenis turi būti užtikrinama mm, tinkama jų apsauga. Mes suprantame, e, kokį ekonominį taip pat poveikį tas sprendimas gali turėti mm, santykiams su JAV ir esame dabar nustatę, kalbant apie įmonių mm, informacijos mainus, esame nustatę trijų mėnesių pereinamąjį laikotarpį, kad įmonės įvertintų situaciją. Ir šiandien dar neturime sprendimo, kokią įtaką. Šiandien dar neturime atsakymo, kokią įtaką tas teismo sprendimas turės teisiniai sistemai ir e, išimtim, kurios yra numatytos ir tam minėtam mano ketvirtajam straipsniui. Toliau, ko mums reikia? Kokie mūsų poreikiai? Mūsų darbo grupė irgi kelia šį klausimą. Ir kaip jau esu sakiusi, mm, diskusijos mūsų darbo grupėje kalba ne apie sutartinės priemonės, kokios griežtos jos bebūtų, nes jos neturi poveikio teisiniai sistemai gaunančiosios, neturi poveikio gaunančiosios pusės E, teisiniai sistemai, jei mes e, laikomės pagrindinių teisių hartijos, tai informacijos gavėjas jei, jei siuntėjas nesilaiko tų pagrindinių teisių ir sutartinių nuostatų, tai nieko gero čia negauname. Ir suprantame, kad jei kalbame apie ES kompetenciją, tai tada kalbame apie komisijos sudarytą sustarimą su JAV, bet reikia, kad toks sustarimas turėtų pakankamą teisinę galę, kad tie, kas gauna informaciją, laikytųsi ES teisės normų. Sprendimas nėra paprastas, bet mm, turime suprasti, kad tokioje situacijoje veikia daug veikėjų, nes kalbame ir apie įmonių informacijos mainus, e, pilietinė visuomenė yra aktyvi tokios situacijos dalyvė. Ir aišku, kad kyla klausimas, kas po to daroma, kam naudojama ta informacija, kaip naudojami duomenys arba kaip mm, kelis kartė duomenys naudojami. Jei yra kokie nukrypimai, kokios išimtis iš ES mm, teisės reikalavimų, tai tas išimtis turi nustatyti teisėjai, skaidriai, proporcingai, remiantis e, būtinumo e, principų. Dabar e, ketvirtasis punktas. TTIP, PNR, TFTP ir, ir kiti tarptautiniai susitarimai. Čia norėčiau pasakyti, kad e, teismo sprendimas verčia mus galvoti apie tai, koks bus jo poveikis šiem tarptautiniam sustarimam. Ir 29 straipsnio darbo grupė irgi e, supranta, kad reikia pagalvoti apie potencialų teismo sprendimo poveikį tarptautiniam susitarimam. Dabar mm, naujų susitarimų galimybė jau apie tai atsakiau, kalbėdama apie e, tas garantijas, kurias tie nauji sustarimai turi numatyti, tiek galimybę asmenim mm, administracinėmis ir mm, teisminėmis priemonėmis siekti e, apginti savo teisės. Jei viešos įstaigos perdoda tokius duomenis, ar juos pakartotinai naudoja. Ir visa teisingumo teismo praktika ir žmogaus teisų teismo praktika kalba apie tai, kaip demokratinė visuomenė turi veikti. O kalbant apie tuos tarptautinius susitarimus, tai reikia, kad jie būtų tokios formos, kad iš tiesų veiktų. Toliau. Poveikis valstybių narių nacionaliniai teisiai, manau, kad tai jau iš dalies atsakiau. Šiandien dėja mes esame tik kelio pradžioje tik pradedame darbus. Mūsų siekiai ambicingi, platus ir 29 straipsnio darbo grupiai e, labai svarbus yra visi šie dalykai, tiek tarptautinių susitarimų, tiek keleivo domenų įrašų ir kitose sritise. Ir šiandien dar jokių išvadų negalime padaryti. Tiesiog suprantame, koks svarbus šis teismo sprendimas. Ir suprasdami jo svarbą negalime elgtis kaip stručiai ir apsimesti, kad niekas nevyksta. Turime pagalvoti, kaip turime apiforminti teisinėmis nuostatomis tą duomenų perdavimą į užsienį, kad turėtume visas reikalingas priemonės, e, kurios atspindėtų teismo sprendimą. Dėkuoju, ponė Irina, dar kartą už patiktus paaiškinimus. Dėkojame iš mums pateiktą informaciją. Sekretarės man pasakė, kad 29 straipsnio darbo grupės atstovai galėtų atvykti pas mus sausio pabaigoje. Ir mes tuomet galėtume gauti atsakymus į visus klausimus ir žinoti, kaip toliau pasikeitė situacija. Dar kartą dėkoju. Kolegos, dabar pereikime prie kito klausimo. Tai 24 klausimas darbo tvarkyje. Trečių šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginimo ar netlyginimo stažavimuose, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo per programoje tikslais sąlygomis. Dabar yra kalbama apie e, teisėtą migraciją, vyksta dėrybos ir dabar suteiksiu iš karto žodį poniai Cecilijai Vikstrom, kuri yra pranešėja šio dosie ir mums paaiškins, koks yra dėrybų etapas. Žodis jums, ponė Vikstrom. Uh, well, dear... Ačiū. Kolegos, panašu, kad visi apskritai išeina iš salės. O aš. Uh, tikrai džiaugiuosi galėdama pristatyti padėtį susijusią su šia direktyva. Daugybė valandų dėrybų baigėsi, nemažai trišalių dialogų ir dabar jau mums pavyko pasiekti politinių sutarimų dėl visų neišspręstų e, klausimų susijusių su šia direktyva. Reikia dar išspręsti kai kurias techninės detalės, bet e, mes tikimės jau netrukus e, kitą antradienį trialogo metu galutinai išspręsti visus likusius klausimus. Politinis susitarimas yra jau dabar. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti visiems dalyvavusiems šiame darbe, kuris užtruko e, beveik trejus metus. Ir iš tikrųjų bijau, kad vis dar būtų šis pasiūlymas užstrigęs taryboje neribotam laikui, jeigu ne mūsų pastangos. Ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams ir jų darbuotojams. Mes tikrai mm, puikiai dirbame kartu, siekiame bendro tikslo. Norėčiau padėkoti Europos parlamento ir Libė komiteto darbuotojams, ypač Rosai. Ačiū už jos darbą ir mano asistentiai Danieliai. Ačiū už jūsų kantrybę ir nuoširdų darbą. Norėčiau taip pat padėkoti komisijai ir už tai, kad e, tikrai stengiasi viską išaiškinti, stengiasi iškoti kūrybingų sprendimų ir ačiū tarybai už sėkmingą bendradarbiavimą pirmininkaujant keletui valstybių narių ir dabar pirmininkaujantis Luksemburgas tikrai pasirodė, parodė begalinį pasiryžimą siekti rezultatų, parodė kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas buvo itin konstruktyvus. Norėčiau pristatyti bendrus teisės aktų rinkinio elementus. Pirmiausia, tai yra rinkinys naudingas ES lygmenių. Kalbame apie studentus, mokslininkus, jų mobilumas ES padidės, bus supaprastintos procedūros ir studentams, ir mokslininkams, ir jų šeimų nariams. Šeimų nariai taip pat turės galimybę dirbti, būdami ES, o studentai turės galimybę dirbti. Dabar mes norime įdėkti tokią sistemą, kuri leistų studentams ar mokslininkams legaliai likti ES dar devynis mėnesius, pasibaigus jų tyrimams ar studijoms ir kad tie žmonės galėtų pasinaudoti, tikrai išnaudoti visą įgytą išsilavinimą ir kad šiais e, talentingais, kūrybingais protais būtų pasinaudota čia ES siekiant mūsų ekonomikos e, augimo. AUPE programa taip pat yra įtraukta į direktyvą, nors e, tai pasirinktina kategorija. Ir dabar pirmą kartą AUPE įtrauk, programa įtraukta į ES lygmens instrumentą. Taigi pagal programą bus paprasčiau atvykti į ES, prisidėti prie ES ateities ir siekti visų mūsų gerovės ir ekonomikos augimo. Ir tam, kad būtų pasiekta visų šių teigiamų rezultatų, mes sutarėme dėrybose dėl kai kurių apsauginių priemonių, kurias siūlė valstybės narės, siekiant už, išvengti piknaudžiavimo atveju. Nors mes, aišku, suprantame, kad reikia vengti piknaudžiavimo, bet aš turiu mm, pripažinti, kad labai kritiškai žiūrėme į vairias biurokratinės kliūtis, e, kurios kyla valstybėse narėse. Tačiau galiausiai manau, kad mūsų pasiektas kompromisas yra tinkamas, taip pat ir dėl šių elementų. Visada, aišku, galima norėti daugiau, ar būna dalių, kurios mums patinka mažiau, bet teigiami dalykai šiuo atveju tikrai e, pranoksta neigiamus. Mes visi dabar, aišku, sutelkė dėmesį į migrantų, pabėgėlių situaciją, o šis teisės aktų rinkinys parodo, kad ES institucijos yra stiprios, gali būti vieningos ir teikti ambicingus teisinius pasiūlymus teisėtos migracijos srityje. Ir jau rytoj valeta aukšto lygio susitikime, manau, kad tai bus akcentuota ir įvertinta. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems renkiant šį pranešimą, vis dar e, liko tam tikrų detalių, prie kurių turime padirbėti iki kito antradienio, bet e, kitą savaitę, antradienį, mūsų darbas bus baigtas ir ko gero atšvesime. Taigi ačiū visiems, ačiū už kantrybę ir susidomėjimą šiuo darbu. Ačiū. Ačiū, ponė Vikstrim. Deja, šešėlinių pranešėjų nėra. Ar būtų kitų kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet pereisime prie kito darbo tvarkės punkto, tai 25 punktas. Pone Šinyčiai yra pranešėja e, dėl procesinių garantijų baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams. Jie pristatys mums dėrybų eigą su taryba, trišalis dialogas vyko Luksemburgė spalio 28 dieną. Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti šį klausimą ir papasakoti, kaip vyko paskutinis trišalis dialogas dėl procesinių garantijų įtariamiems ar kaltinamiems vaikams. tikrai sunkiai dirbame prie šio klausimo ir mes norime ir dabar tiksliau pasiekėme sudėtingiausią etapą. Trišalio, trišalio dialogo metu mes pasakėme, kad pirmiausia dirbsimės tais straipsniais, dėl kurių galbūt ir nesutarėme, bet tie nesutarimai yra nežymus ar dėl detalių, nes mes nusprendėme, kad reikia kuo greičiau judėti į priekį ir sutelkti dėmesį į tuos straipsnius, kurio, e, dėl kurių reikia ilgesnių diskusijų. Ir kur kyla daugiausiai sunkumo ir nesutarimo. Apskritai galiu pasakyti, kad e, tikrai nemažai įvairių probleminių klausimų iškilo paskutinio trišalių dialogo metu. Ir mes susidūrėme mm, su tokia pakankamai nelankščia kai kurių valstybių narių pozicija. O pirmininkaujantis Luksemburgas tikrai stengiasi sėkmingai baigti dėrybas, norėjo, kad dėrybos baigtųsi iki metų pabaigos ir aš pati uh, E, siekiu tokio tikslo. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms, taip pat ir šešėlėms pranešėjams, su kuriais mes buvome susitikę šiandien ir rengiamės kitam trišaliam dialogui, kuris vyks ketvirtadienį, 12 dieną. Norėčiau padėkoti visiems asistentams dirbantiems komitete, kurie tikrai sunkiai dirba. Manau, kad Galime teigiamai vertinti iki šiol savo atliktą darbą. Tikrai pasiekta sutarimų dėl nemažo straipsnių skaičius, tarp jų ir dėl labai svarbių straipsnių, pavyzdžiui, 15, kur mums pavyko pasiekti, kad būtų įtraukta nepilnamečio teisė turėti atstovą ne vien teismo metu, bet ir kitose proceso etapuose. Tai yra labai svarbus klausimas, nes taryba ilgai priešinosi tokiai nuostatai. Ir tokios nuostatos nebuvo nei komisijos pirminėme pasiūlyme, nei tarybos bendrajame požiūrėje. Taigi e, tik parlamento dėka šis elementas buvo įtrauktas. Dar vienas sudėtingas straipsnis, aštuntasis straipsnis. Ten kalbama apie medicininius mm, tyrimus ir mes įtraukėme platesnę savoką, medicininės pagalbos savoką. Jos taip pat nebuvo komisijos pirminėme pasiūlyme. Taigi aš manau, kad tai tikrai labai svarbus parlamento darbo rezultatas. Ir aišku, Tai rodo mūsų sėkmę trilogo metu. Diskusijos tebe vyksta, dėrybos dar nesibaigė, bet mes jau artėjame e, prie galutinio etapo. Dešimtajame, dvyliktame straipsnėje kalbama apie įvairias garantijas, jų užtikrinimą tiems nepilnamečiams, kurių laisvė yra apribota. ne vien tiems, kurie yra įkalinti. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti sutarimą dėl šių straipsnių. Mes norime, kad šios nuostatos būtų taikomos visiems laisvės aprimbojimo atvejams, ne vien įkalinimo atvejams. Taigi galbūt techninio susitikimo metu ar trilogo metu galiausiai sutarimas bus pasiektas. Dar vienas probleminis klausimas yra privatumas ir vaikų apklausos. Šeštame straipsnėje kalbama į teisę į advokatą ir direktyvos antras straipsnis, kur kalbama apie direktyvos taikymos rytį, taip pat yra labai svarbus ir probleminis e, straipsnis. Mes kalbame apie nepilnamečius savo ankstesnėme darbe. Aš nemažai patirties e, turėjau šioje srityje, kai kuriems galbūt atrodo tai labai paprasti, akivaizdus dalykai, bet e, taip nėra. Mes Dabar kalbame apie labai svarbių garantijų numatymą, kurios gali būti užtikrintos ir suaugusiems taip pat. Šeštajame straipsnėje kalbama apie teisę į advokatą. Tai taip pat vienas iš tų elementų, e, kuriems priešinamasi. Bet didžiausia problema, sakyčiau, tai, kad taryba nenori kad būtų numatytas privalomas e, advokato dalyvavimas vaiko byloje ir kad tai būtų privaloma nuostata. Yra atitinkama direktyva dėl teisės į advokatą. Toje direktyvoje yra numatyta e, tikrai daug išimčių, kurių taikymas yra nepriimtinas, kalbant apie vaikų procesus, baudžiamosius procesus, kurios, kurie susijęs su vaikais. Mes žinome, kad vaikai yra pažeidžiama grupė, net jeigu jie yra įtariamieji ar kaltinamieji, jų apsaugos lygis turi būti labai aukštas. Ir mes dirbame siekdami užtikrinti E, kad mūsų pozicija būtų išgirsta ir tikimės, kad galiausiai bus pasiektas sutarimas dėl teisės į advokatą, dėl šešto straipsnio. Gali tekti mums šiek tiek lankščiau pažiūrėti į kitus straipsnius, ypač į antrą straipsnį. Tai aišku yra dėrybų proceso realybė, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks užbaigti dėrybas iki metų pabaigos. Tai būtų tikrai puikus rezultatas. Pirmą kartą atsitiko taip, kad direktyva, tiksliau, pirmą kartą rengiama e, direktyva, kuri būtų taikoma konkrečiai vaikams šioje srityje. 12 dieną vyks trialogas ir dar vienas yra numatomas Strasbūrė lapkričio 25 dieną. Tarp šių dviejų trišalių dialogų vyks techniniai posėdžiai, taip pat šešėlinių pranešėjų susitikimai ir aš tikiuosi, kad trišalis dialogas greitai baigsis ir greitai baigsis dėrybos. Ačiū, kadangi nėra daug kolegų salėje. Aš norėčiau Jums pasiūlyti E, galbūt komiteto nariams atsiųsti santrauką tos informacijos apie dėrybas, kurias pateikėte, nes iš tikrųjų tai labai svarbu. Kaip sakėte, pirmą kartą yra rengiama tokia direktyva, taigi savo pastabas, e, savo informaciją galbūt galėtumėte atsiųsti raštu. O dabar, gerbėmėji, kitas darbo tvarkės punktas komisijos ataskaitą Europos parlamentui ir tarybai dėl euro apsaugai nuo padirbinėjimo skirtos programos periklės įgyvendinimo ir rezultatų 2014 metais. Tai yra veiksmų programa, kalbant apie euro apsaugą nuo padirbinėjimo. Ši programa buvo įsteigta 2014 14 e, reglamentu e, ir turėjo pradėti e, galioti nuo 2020 metų. 13 straipsnio trečia dalis numato, kad komisija kiekvienais metais parlamentui ir tarybai turi pateikti informaciją apie programos rezultatus. Ir mm, komisijos ataskaita kaip tik ir yra pateikiama E, joje apžvelgiami 2014 rezultatai. Taigi pirmiausia e, suteiksiu žodį komisijai, o paskui parlamento nariams stebesantiems salėje. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte komisijai galimybę pristatyti šią ataskaitą dėl periklės programos įgyvendinimo 2014. -aisiais. Norėčiau supažindinti jūsų kontekstu 2020 metų periklės program, ar programos iki 2020. E, paminėsiu, kokie pagrindiniai programos elementai buvo įgyvendinti 2014 metais. Ir dar manau, kad e, svarbu su jumis visais pasidalinti informaciją apie padirbinėjimo grėsmę. Europos centrinio banko statistika 2012-2015 metų laikotarpiu rodo, kad gerokai padaugėjo padirbinėjimų banknotų, lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Pavyzdžiui, pagal paskutinę informaciją apie paskutinius dviejus metus ECB 2015 Liepą paskelbė šią informaciją. Taigi e, matome, kad 15 pirmoje pusėje 450 e, tūkstančių banknotų buvo padirbta. Tai yra 37 procentais daugiau e, lyginant su 2014 pirmoju pusmečio. Taigi e, matome, kad tai tikrai reikšmingas padidėjimas. Kalbant apie padirbtas monetas, skaičiai taip pat didesni. Buvo Neapolėje perimta padirbtų monetų siunta 14 pabaigoje. Ir tada buvo perimta labai daug monetų, kurios, e, manoma, buvo padirbtos Kinijoje. Ir dar vienas svarbus elementas - gerėja padirbinėjamos valiutos kokybė, ypač kalbant apie monetas. Monetos dabar turi elektromagnetinės savybės, kurios yra panašios į tikrų monetų savybės, tai reiškia, kad jas labai sunku atpažinti um, automatuose ir e, banknotų apsaugos priemonės, hologramos yra prieinamos internetu, jas galima ten nusipirkti. Yra um, kinų tinklalapių, kur yra siūloma parduoti žaliavos, iš kurios galima pasigaminti hologramas ir galiausiai jas naudojant pagaminti padirbtus banknotus. Uh, Europolo duomenys 2014 e, metų rodo, kad 1,2 milijono padirbtų banknotų buvo perimta e, policijos. Už bendrą sumą 66 milijonų eurų. Taigi mūsų turima informacija rodo, kad euras dabar yra uh, labiausiai padirbinėjama valiuta. Ir kadangi tai yra stabili valiuta, tai organizuotams nusikaltelių grupuotėms e, yra, e, jos yra labai suinteresuotas euro padirbinėjimu. Taigi ši grėsmė labai reali ir todėl mums svarbu turėti mokymo programas, tokias kaip periklis, kurios būtent ir skirtos kovoti su šiomis grėsmėmis iš įvairių pusių. Bet pirmiausia, norėčiau paminėti direktyvą, kuri buvo patvirtinta ES teisėkuros institucijų 62 direktyva patvirtinta 2014 metais, kurioje numatomos sustiprintos Europos saugos priemonės E, taikant baudžiamasis priemonės. Ten taip pat e, numatytos administracinės priemonės skirtos suvaldyti e, šiam reiškiniui. Tai toks būtų kontekstas, kalbant apie europandirbinėjimą. Dabar, kalbant konkrečiai apie periklės programą, tai yra mainų ir mokymų programa Pati programa buvo įsteigta dar 2001-aisiais, e, bet vėliau pratesta ir mm, veikia 2006-2013 laikotarpiu, o dabar turime naują septynių metų programos etapą nuo 14 iki 20. -ųjų. Deja, tik 15 periklės programa pradėta taikyti e, ir ne vien eurozonos e, šalims. Tarybos sprendimu priimtų 2015 metais, taigi šią programą naudojasi ir jau ne vien eurozonos šalis. Programa labai svarbi ir mes turime 7,3 e, milijonus, toks yra finansavimas šios programos. Periklės programa modernizuota, lyginant su ankstesnė programos versija. Dabar ji supaprastinta ir taikomi taikoma daugiau priemonių. Stebėsena ir pranešimų teikimo reikalavimai taip pat buvo atnaujinti ir dabar reikalaujama reguliariai teikti ataskaitas dėl periklės programos rezultatų suinteresuotoms šalims. Ir parlamentas, aišku, viena iš suinteresuotojų šalių. Taigi ir dabar mes atliekame savo pareigą pagal 13 straipsnį, kurį jūs minėjote, ir pristatome 2014 rezultatus. 14 metais e, biudžeto institucijų skirtas biudžetas Periklės programai mm, buvo apie 955 tūkstančius eurų ir didžioji dalis šių lėšų buvo panaudota. Finansuota 10 projektų, 6 e, e, projektai inicijuoti šešių valstybių narių eurozonos Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos, pavyzdžiui, ir tai rodo, kad būtent šioms šalims yra aktualiausias Europo dirbinėjimas. Būtent šiuose šalise daugiausiai naudojamas įperiklės programos lėšomis. Keturias programas inicijavo komisija, keturis projektus, o visi dešimt projektų yra pristatyti mūsų ataskaitos pirmajame priede kokie veiksmai įgyvendinti. E, jie buvo susijęs su techniniais mokymais, personalo mainais ir studijomis. Ir veiksmai buvo pirmiausia e, orientuoti jautriausiose regionuose. 14-aisiais tai buvo Latino Amerika, pavyzdžiui, Čilė, e, ten Čilėje, Kolumbijoje, taip pat Kolumbijoje vyko seminaras skirtas euro ir dolerio, jav dolerio padirbinėjimui, Albanijoje, Turkijoje taip pat vyko renginiai, nes to šalis laikomos e, paskirstimo regionais. Dalyvavo daugiau nei tūkstantis ekspertų periklės programos veikloje, veiksmuose ir tie ekspertai buvo ir ES atstovai, ir ne vieną. Šie ekspertai daugiausia policijos pareigūnai, bet taip pat ir kitų profesijų atstovai, turintis e, įvairios profesinės patirties. Pavyzdžiui, centrinių bankų darbuotojai, prokuratūrų, teismų atstovai. Taigi 2014 apibendrinant, iš tikrųjų daugiau e, prokurorų, daugiau teisėjų buvo įtraukta į periklės programą. ir programai vis dar labai aktualus regioninio bendradarbiavimo elementas. E, svarbu vykdyti mokymus, vykdyti policijos mokymus Kolumbijoje, pavyzdžiui, tai būtų vienas svarbus pavyzdys. Yra karštųjų taškų e, Kolumbijoje, kur yra gaminami padirbti euro banknotai, taip pat ir JAV dolerių banknotai. Taigi mes turime kovoti su šią problemą būtent ten ir bendradarbiauti su JAV slaptosiomis tarnybomis. Kas dar svarbu, kalbant apie 14 metus, tai, kad yra įvairinami veiksmai, taip pat atliekami tyrimai. Pavyzdžiui, nagrinėjama, kokie būtent nusikaltėliai, kokios nusikalstamos grupuotės atlieka padirbinėjimus ir kaip turėtų atrodyti ateityje euro monetos kokia turėtų būti naujoji monetų karta. 2014 pabaigoje buvo suplanuota konferencija Frankfurte, ji e, įvyko šių metų pradžioje, 170 ekspertų joje dalyvavo iš 40 e, šalių. Ir šioje konferencijoje buvo pabrėžta, pabrėžta tarptautinė bendradarbiavimo reikšmė. Ir buvo pasakyta, kad padirbinėjimas yra tarptautinis reiškinys, taigi mes turime dirbti iš vien su partneriais, tokiais kaip Kinija, kuri dar neratifikavo Ženevos konvencijos. O tai yra labai svarbi konvencija 1929, konvencija dėl valiutos padirbinėjimo prevencijos. E, ši konvencija, aišku, yra labai svarbi, kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą e, kovoje su padirbinėjimu. Ir svarbu, kad šalyje užsienio valiuta būtų apsaugoma taip pat kaip nacionalinė e, valiuta. 2015 mes pradedame įgyvendinti šių metų darbo programą 15 metų darbo programą, aptarėme programos prioritetus su valstybėmis narimis, Europos centriniu banku ir Europolu, e, dalyvaujant komisijos ekspertams, būtent euro padirbinėjimo ekspertų grupiai. Ir buvo nustatyti pagrindiniai prioritetai ir bus įgyvendinami konkretus veiksmai, pirmiausia, tose valstybėse narėse, kurios, kuriams aktualiausias padirbinėjimo klausimas. Ir pietričių Europa yra vienas probleminis regionas. Ir mes taip pat stiprinsime veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią padirbinėjimui trečiosiuose šalise, euro padirbinėjimui trečiosiuose šalise ir ketiname šio požiūrį stiprinti bendradarbiavimą su Kinija. Komisija šiuo metu e, nagrinėja 2015 programos įgyvendinimą ir kai turėsime rezultatus, pateiksime juos tarybai ir parlamentui. E, Mm, baigiant, galiu pasakyti, kad periglės programa tebe, toliau tebėra labai svarbus įrankis kovojant su valiutos padirbinėjimu. Dar liko du kolegos salėje, dėje tik du kolegos. Visų prašymas labai įdomus, labai informatyvus. Ar ponas Agilar norėtų šitą pasakyti? Pone Činičiai, prašau. Ačiū pirminkė, aš norėčiau padėkoti komisijai už e, ataskaitą. Tai yra labai įdomi tema, visiems rūpima tema ir aš tikiuosi, kad galėsiu skirti jai nemažai laiko. Visos temos nagrėjamos Libė komitete yra labai įdomus ir mums reikėtų tris kartus daugiau laiko, negu paprastai yra skirta išnagrinėti visiems klausimams. Tačiau čia šioje temoje yra daug skirtingų aspektų. Techninė pusė, taip pat teisinė pusė, taip pat tyrimų pusė. Tai reikalauja sutarimo, bendradarbiavimo tarp daugelio šalių ne vieną ES valstybių narių. Čia kalbu apie vyres e, valstybės, kuriuose yra padirbinėjimas euras. Nemažai kalbėjote apie euro monetų padirbinėjimą. Tai yra vienas iš sunkiausių dalykų, su kuriuo galima kovoti. Iš tiesų yra labai paprasta pagaminti e, padirbtus euro centus, euro monetas. Bet aš galvoju apie techninę pusę, kai kalbam apie popierinius pinigus, banknotus. Ir kaip policijos pareigos dalyvauja tyriamojoje veikloje. Čia taip pat svarbus ir teisminis bendradarbiavimas. Ne vien bendradarbiavimas Europolu ar Eurojustu, bet bendradarbiavimas tarp atskirų valstybių narių. Man įdomu, ar periklio programoje numatyti tokie dalykai. Galbūt galima konkretesnių dalykų įtraukti tą programą, pavyzdžiui, specifinis mokymas darbų šiame sektoriuje, policijos pareigūno mokymas. O teisminėje srityje galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti, jeigu didėja euro padirbinėjimo atveju. Ar bendradarbiavimo lygis yra pakankamas, ar reikėtų didesnio paskatinimo, sustiprinti bendradarbiavimui, pavyzdžiui, organizuoti bendrus tyrimus, galbūt ir apjungti teisminį bendradarbiavimą. Aš kalbu apie valstybės narės ir trečiasias šalis. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui atsakyti. Yes, I think um, I'm very... Ačiū, pirmininkė. Labai malonu, kad jūs paminėjote e, klausimą susijusius teisminių bendradarbiavimų. Būtent dėl tos priežasties periklio e, programos veiksmai vis labiau yra skiriami teisminiam bendradarbiavimui. Mes norėtume, kad periklė būtų bendrai finansuojami e, veiksmai, organizuojami bendri seminarai teisminio bendradarbiavimo srityje, kad būtų galima e, teismo pareigūnus pakviesti, kad jie galėtų dalyvauti ir būti atstovaujami. Frankfurte Europos centrinio banko patalpose e, seminarų organizuojama ir nemažai mm, prokuratūros atstovų ir kitų e, teisminių institucijų atstovų dalyvavo ne tik iš ES valstybių narių, bet pavyzdžiui iš Peru, iš Kolumbijos. Mums būtina užtikrinti tarptautinį bedarbiavimą teisminių lygių, reikia jį gerinti. O dėl e, e, policijos bendradarbiavimo mums labai malonu, kad pavyzdžiui Italijos karabinieriai organizavo e, keitimasi darbuotojais su atitinkamomis policinėmis struktūromis, su Albanija ir kitomis regiono institucijomis. Organizuojami praktiniai mokymai, siekiant užtikrinti geresnį techninį ir taktinį bendradarbiavimą. Taip pat mes turime parengę, nacional... esame sukūrę nacionalinę centrinių biurų sistemą, remiantis Ženevos konvenciją ne tik ES valstybėse, nešti, bet visose pasaulio valstybėse. Ir e, tas, tas tinklas koordinuoja tyrimus vykdomus e, Europo dirbinėjimo srityje ir tai turėtų palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą. Iš tiesų, tai vienas iš periklio programos prioritetų ir mums reikia pasinaudoti tai tais veiksmais, kad galėtume pagerinti tyrimų lygį, jų techninę pusę ir teisinę pusę be abejo. Euh, Ačiū, ponė Nau. Dabar perėmė prie paskutinio dabar tvarkės klausimą. Čia kalbama apie procedūrą, kuri gana retai nagrinėjama mūsų komitete. Jeigu aš geriau supratau, ponas E, Džambaski pateikė komisijai du klausimui. 2015 metų. Jusqu'à maintenant, 18 birželio, issu des réponses de la part de la commission. Ir antras Liepos. Ponas Čambaski neturėjo galimybės atvykti šį vakarą į mūsų komitetą ir dalyvauti diskusijose. Dėl to aš suteiksiu žodį komisijai, kad jinai galėtų paaiškinti, apie ką eina kalba ir kokia yra procedūra ir kodėl ponas Džambatski negavo atsakymo į pateiktus klausimus. Gyva parlė. Kas kalbėjęs komisijos vardu? Ačiū pirmininkė. Aš atsakysiu komisijos vardu. Pirmiausia, patikslinsiu, kad pagal mūsų turimą informaciją atsakymas raštu, į abu klausimus jau buvo išsiųstas, atsakymas raštu į klausimą. Dešimt, dešimt šeši šeši keturi, dešimtas spalio ir atsakymas raštu į 9971 buvo išsiųstas E, spalio pabaigoje. Dėl pirmojo klausimo, kuris buvo. E, atsakymas jį buvo išsiųstas antrą spalio. Komisija norėtų pabrėžti, kad klausimai, kuriuos pateikė Tie klausimai buvo grindžiami interviu, kurį pateikė Italijos premjeras prieš pasiekiant politinį susitarimą dėl komisijos pasiūlymų dėl pabėgėlių paskirstimo. Ir buvo daroma prielaida, kad nebus galima pasiekti sutarimo dėl komisijos pasiūlymo dėl 40 tūkstančių asmenų e, paskirstimo Politinis sprendimas buvo e, priimtas Liepa, 14 spalio buvo jis patvirtintas ir dėl 120 tūkstančių pabėgėlių paskirstimo 22 e, spalio buvo pasiektas susitarimas. Todėl komisijai tikrai nedėrėtų kažką daugiau sakyti apie tai, nes tai būtų spekuliavimas dėl tų priemonių, kurių galėtų imtis Italija. Tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, nebūtų pasiektas politinis sustarimas. Štai toks turinys to politinio atsakymo, to, to rašytinio atsakymo, kurį mes išsintėme. Ar dabar galėčiau perėti iš karto į atsakymą į antrąjį klausimą? Antras klausimas susijęs su situacija Bulgarijoje ir gerbiamas narys prašė, kad, Bulgarijos, kad Bulgarija būtų traktuoma taip pat kaip Italija ir Graikija, kai kalbama apie pabėgėlių paskirstimo pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Mūsų atsakymas iš esmės buvo toks. Padėtis Bulgarijoje kol kas nėra palyginama, nėra panašiai situacija Graikijoje ir Italijoje, ypač kai kalbam apie neregalių migrantų skaičių. Ir šią prasme aš galėčiau tik tai atsakyti, nurodydamas naujausius duomenis, kuriuos mes gavome apie nelegalius migrantus, kurie atvyko į Bulgariją. Nuo sausio iki lapkričio šių metų 26 tūkstančiai asmenų neteisėtai kirto Bulgarijos valstybinę sieną. Italijoje, Graikijoje skaičiai yra kur kas didesni. Taigi tų skaičių, tie skaičiai tikrai nėra panašus, nėra palyginami. Graikijoje skaičius yra apie 630 tūkstančių, o Italijoje virš 140 tūkstančių tokių pabėgėlių. Taigi, kaip matote, skaičiai yra reikšmingai didesni nei Bulgarijoje. Žinoma, komisija toliau stebi situaciją Bulgarijoje ir kitose valstybėse narėse. Ir komisija yra pasirengusi siūlyti panaš, panašius e, paskirstimo mechanizmus jeigu padėtis Bulgarijoje pasieks tokį lygį kaip Italijoje ir Graikijoje. Dėkuoju. Euh, Ačiū, ponas Čambaskis negalėjo atvykti, bet jo padėjėjas, padėjėjai yra čia, jūs galite pasižymėti atsakymus ir perduoti ponui Čambaskiui. Kitas posėdis numatytas lapkričio 16 dieną 15 mm, val. Tai vyks Bruselė ir posėdis baigtas. Visiems linkiu gero vakaro. Yeah.